Goedemiddag. Goedemiddag, collega's. Welkom. Labadiena, ponios ir ponai. Sveiki susirinkę į paskutinį biudžeto kontrolės ir biudžetų komiteto posėdį prieš vasaros atostogas. Aš esu pirmasis e, biudžeto kontrolės komiteto vicepirmininkas. Ir man tenka tokia abejotina garbė pirmininkauti šiam posėdžiui, kadangi mūsų pirmininkas e, buvo išrinktas Neapolio meru ir kol kas nepakeistas. Tikimės, kad e, kitas pirmininkas bus išrinktas rugsėjo mėnesį. Noriu perduoti biudžeto komiteto pirmininko atsiprašymą, kuris negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Pirmoji mūsų posėdžio dalis yra bendras posėdis, kur dirba du komitetai ir šiaip e, du, abu pirmininkai turėtų sėdėti čia. Tačiau taip, taip išėjo, kad aš pirmininkausiu kaip biudžeto komiteto vicepirmininkas. Taigi mes turėtume iki keturių valandų e, dalyvauti šiame bendrame posėdėje. Turime du pranešėjus, ponę Gressler ir poną Rivalinį. Ir pirmasis e, ir klausimas yra darbo atrakės tvirtinimas. E, aš manau, kad prieštaravimų darbo atrakės projektui nėra. Kokobų info išdėstas e, kalbų sąrašas, kalbų į kurias vertimas šiandien yra. Aš žvelgiu į biudžeto kontrolės komiteto narius ir tikiuosi, kad turite balsavimo korteles, nes netrukus balsuosime. Šis posėdis taip pat yra transliuojamas internetu. Taigi, jeigu naudosite mikrofoną esantį jums iš kairės, jūs, jūs filmuos vaizdo kamerą. Taip pat noriu atsiprašyti biudžeto komiteto narių, nes E, pirmasis klausimas yra biudžeto kontrolės komiteto posėdžio protokolo tvirtinimas. E, jeigu niekas neprieštarauja, e, nebus prieštaravimų, tai jis bus laikomas patvirtintu. Ponas Vadį. Pone pirmininkė, norėčiau sureaguoti labai asmeniškai. Šią savaitę valstybių ir vyriausybių vadovai, eurozonos valstybių vadovai pasirašė konstitucinę sutartį. Tai yra e, nu, nuolatinį finansinio stabilumo mechanizmą. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į šį dokumentą. Ten nėra jokių nuostatų dėl biudžeto kontrolės. Yra, nėra jokių nuostatų dėl politinės ar parlamentui suteikiamos kontrolės. Yra numatyta tik tai galimybė išorės auditoriams e, atlikti savo darbą. Aš juos gerbiu, tačiau manau, kad tai, kad nenumatyta nei nacionalinių audito institucijų, nei e, nei ES audito rūmams, nei ES politinėms institucijams joks vaidmuo. Tai juk mes kalbame apie vykdomosios valdžios šaką ir mes kalbame apie kelių šimtų milijardų eurų sumą kurio ir tos sumos panaudojimas nėra numatytas jokioms demokratiškai išrinktoms institucijoms. Aš manau, kad tarp vyriausybinis darbo metodas nėra priimtinas. Ponas Odi pamatė, kad kolegos jam pritarė. Ponas Rubikas taip pat nori kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik noriu atkreipti dėmesį į tai, kad parlamentas šiuo metu yra parengęs jau lobizmui, lobizmo veiklai skirtas skaidrumo taisyklės ir mes įvairius klausimus rengėme ir šiame komitete. Pavyzdžiui, kalbėjomės apie skundimą ir galbūt būtų visai protinga mūsų komitetui parengti savo iniciatyvą pranešimą dėl vieningo statuto Europos asociacijoms, nes tada turėtume bendrijos taisyklės ir jos būtų skaidrios ir visiems aiškiai suprantamos. Ačiū. Eh, Ačiū už pasisakymą. Aš suprantu, kad jūs norėtumėte, kad šį klausimą aptartume koordinatorių posėdėje, panas Mulderis. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai pritariu ponui Jodį. Tačiau klausimas yra, ką galime padaryti. Viena galimybė būtų kreiptis Europos e, parlamento teisės tarnybą, kad jie pareiktų nuomonę ir per kitą posėdį galėtume tą nuomonę aptarti, kad galėtume įstikinti, kokiu galiu e, šiuo klausimu mes turime. Ačiū Janai už konstruktyvų pasiūlymą. Ponas Revelinį, ar tuo pačiu klausimu? Pirmininkė, leiskite man pasisakyti kiek kitų klausimų. Biudžeto kontrolės komitetas yra labai svarbus komitetas. Ir per pastaruosius kelis mėnesius mes e, svarstame labai svarbius klausimus visam Europos parlamentui. Ir atrodo gana keista, kad mūsų kolega Demagistris, e, kuris išrintas e, meru prie, prieš du mėnesius, dar neatsistatydino kaip Europos parlamento narys. Kiek žinau, birželio pabaigoje jis iš tikrųjų veikia kaip biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas oficialiai. Taigi noriu paklausti jūsų, paprašyti jūsų pasigilinti į šį klausimą Ir matyt, reikėtų paprašyti buvusio kolegos apsispręsti pagaliau, apsispręsti, ką jis nori toliau gyvenime daryti. Negali jis vaikščioti visada su dviem kepuriam. Šiuo metu jūs pirmininkaujate šiam komitetui labai gerai, dėkoju Jums už tai, tačiau negalime turėti komitetą be pirmininko. Ačiū, ponė Rivelinė. Mes e, kreipsime dėmesį į jūsų pastabą. Man atrodo, kad liberalų frakcija daro viską, ką gali, kad rastų problemos sprendimą. Žinoma, svarbu situaciją išsiaiškinti. Kitas mūsų posėdis vyks rugsėjo mėnesį ir tikiuosi, kad jau tada galėsime tęsti darbą normaliomis sąlygomis. Noriu papildyti ir, kad ponas Mulderis paremė pono e, Odį pasiūlymą ir pasiūlė, kad e, kreiptumėmės į teisės tarnybą, kad jį parengtų nuomonę. Aš siūlau pritarti tokiam pasiūlymui, ponia Gresla. Ačiū mes turime juk ir europinį mechanizmą ir ES biudžete garantuojami 60 milijardų eurų. Tai man kyla klausimas, kiek mes tolėsim pažengę šio klausimu ir ar tikrai bus mobilizuojamos tos lėšos. Turime štai už biudžetą atsakingą generalinį direktorių, galbūt jis galės nušviesti padėtį mums. De, er is een directe vraag aan de commissie. Uh... Ar čia buvo klausimas komisijai, ar ne? Ar komisija gali atsakyti į ponios Greslę klausimą? Ponas Taverneris. Uh, <clears throat> merci, monsieur président. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš neturiu su savim skaičių, bet be abejo kalbame čia apie du skirtingus e, skaičius 60 milijardų, kuriuos min, 10 milijardų, kurias minėjo ponė Glesra, tai yra apskaičiuota, įrašyta apskaitoje, kalbant apie visus judėjimus iki to momento, kuomet aš pasirašau ir viskas yra uh, balanse. Jūs balansų lape ataskaitoje ir jūs turėsite visą informaciją už kelių dienų. Kaip, kaip ponas Odi kalbėjo apie tarp vyriausybinį metodą, tačiau tai nėra tas atvejs. Uh, viskas e, ir aš visą tai vertinu pono Audi ankstesnio pasisakymo kontekste. Ja, das eine tun, das andere nicht lassen. Deswegen glaube ich, wäre es schon. Viena yra kalbėti, kita yra daryti. Ir man vis tiek įdomu, kaip yra tai 60 milijardų, kiek iš jų um, yra paskirti jau realiai Ir būtent norėčiau sužinoti Liepos 13-osios e, duomenys, aktualią situaciją. Euh, Tos lėšos mobilizuojamos tik remiantis priemonėmis, kurios dabar vadinasi back to back. Tai yra remiantis lygiomis, viskas paskirstoma lygiomis sąlygomis išskyrus Airijai taikoma marža 2011. -aisiais ir tas biudžetas pasielkiamas tik tuo atveju, kai yra kažkokie tai nu, nukrypimai. Ir noriu pasakyti, kad šios diskusijos yra tikrai tuščios be dokumento. Tą dokumentą turėsite, galėsite sudaryti savo nuomonę ir užduoti visus klausimus. O, o tai bus įmanoma tikrai netolimoje ateityje voorstel van eh, de heer Taverne om eh, voor een document te zorgen en dat. Atsižvelgiame į pono Tavernos pasiūlymą. Informacija tai yra, kad rugsėjo pradžioje jau turėsime dokumentą ir galėsime tą klausimą dar kartą svarstyti. Ar dar kas nors nori iškelti kokį nors pasiūlymą pagal šį darbo tvarkės punktą, protokolo atvirtinimą? Ne. Tuomet norėčiau pereiti prie ketvirtojo šios dienos darbo tvarkės punkto. finansinis reglamentas, pranešimą dėl kurio rengė du autoriai, ponė Gressler ir ponas Rivelinė. Mes pagal planą turėjome balsuoti šiandien dėl e, šio dokumento, dėl pakeitimų. Tačiau dėl to, kad šis klausimas, jos varstymas vyksta labai sudėtingai, daugelis nemažai frakcijų prašė atidėti E, balsavimą dėl šio pranešimo ir balsuosime kažkada rugsėjo mėnesį. Ir mes dar, mums nepavyko susitarti dėl datos, posėdžio datos, kuomet galėtų dalyvauti abu pranešėjai ir dėl tos, dėtos, tos dienos, tos datos dar ieškome. Bet galiu Jūs informuoti, kad kažkada tai rugsėjo mėnesį balsuosime dėl šio pranešimo. Taigi, siūlau visų pirma suteikti žodį abiems pranešėjams, jeigu jie neprieštarauja ir po to kolegos turės galimybę žodžiu klausimus ir e, pakomentuoti. Ponas Rivelnis, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Jums leidus. Šiandien norėčiau tik pakalbėti apie finansinės priemonės numatytas reglamente. Manau, kad finansinės priemonės yra svarbiausia tema, kalbant, svarstant šį finansinio reglamento pranešimą. Atsižvelgiant į tai, kas vyko pastarosiamis dienomis ir pas, paskutinėmis valandomis senojoje Europoje. Komisijos pasiūlymas susijęs su dviem e, reglamento straipsniais, tačiau sutarties straipsniai 160 ir 161. Taip pat noriu paminėti 39, 39 straipsnio 3 ir 5 dalis. Taigi reikia labai, labai tiksliai išsiaiškinti, apie ką mes kalbame, svarstydami šį, šį finansinį reglamentą. 130 straipsnėje tai yra gana aiškiai pasakyta, ten numatyta suteikti finansinės priemonės biudžetui, siekiant strateginių ir siekti bendrijos strateginių tikslų, panaudojant tas lėšas, numatoma galimybė teikti paskolas, garantijas, įgyti akcijų arba įsigyti kažkokias kitas e, su rizika susijusias finansinės priemonės, kurios apimtų ir subsidijų teikimą. Finansiniai instrumentai daugelį, daugeliu atveju yra susijęs su daugiamečiu E, finansavimu. Ir atsižvelginti tai, Europos komisija rengėsi sukurti euro obligacijas arba kitaip jos dar vadinamos projektų obligacijomis. Komisija siūlo e, suteikti e, mandatą Europos investicijų bankui tvarkyti šias finansinės priemonės. Ir pagal sutarčių 308 ir 309 straipsnius Europos investicijų bankui bus suteiktas uh, konkretus mandatas ir jam bus patikėta e, tvarkyti tas priemonės. EIB e, e skelbs konkursą, taip pat jis e, turės skelbti interesų deklaravimo konkursus, kuriuose turės dalyvauti tie, kurie, kurie norės įgyti tokių vertybinių popierių. Tačiau komisija privalės viską šiek tiek e, detaliau paaiškinti. Viena iš problemų patik, kom, su komisijos patiktų pasiūlymų yra tai, kad numatyta, jog EIB gali patikėti tų e, žingsnių tų veiksmų įgyvendinimą vienam iš savo padalinių agentūrai ir Europos parlamentas čia nebedalyvautų, nes e, Europos investicijų bankas veikia savarankiškai. Jeigu mes visam tam pritartumėme, tuomet mes, prarastume, mes parlamentas prarastume kontrolės mechanizmus. Visą tai būtų uh, aptarta deleguotose teisės aktuose arba pagrindų sutartise, kurias sudarytų Europos investicijų bankas pagal 300, 309 straipsnio C, dal, 300C pirmą antrą dal, dalis. Mes norime sustiprinti priemonės, kuriomis viena vertus raginame um, optimaliai racionalizuoti taisyklės, kurios taikomos valstybėms narėms ir raginame neiškelti, nesudaryti konfliktinės situacijos tarp, kalbant apie tai, kokį, kaip biudžeto gyventinimą užtikrina valstybės narės ir ES. Taip pat norime pasiekti, kad Europos parlamentui būtų suteiktas e, deramas vaidmuo įgyvendinimo etape, nes parlamentas rūpinasi tuo, kad būtų siekiama politinių prioritetų. Trečia, turim, negalime leisti, kad EIB E, turėtų kažkokias išimtinės kompetencijas, nežiūrint tai, kad EIB e, yra institucija numatyta sutartyse, o ateityje deleguot, deleguotaisiais teisės aktais reikia remtis tik remiantis konkrečių juridinių pagrindų. Mes taip pat norime užtikrinti, kad komisijai būtų patikėta galutinė atsakomybė, tvirtinant galutinai, kai buvo gyvenintas biudžetas ir galiausiai per keletą pastarųjų dienų turėjau galimybę susitikti su EIB atstovais ir kitų finansinių institucijų, pavyzdžiui, taupimo institucijų ir banko atstovais. finansinėme reglamente, taip pat tose skyriuose, kurie yra skirti finansiniam reglamentui, mes pabandėme pasiūlyti, pabandėme pasiūlyti kai kuriuos pakeitimus vengdami privilegijuotų santykių su EIB, bet siūlome e, pamastyti apie taupomųjų bankų galimą dalyvavimą, nes taip nes jie pasiūlytų geresnės sąlygas nei pats Europos investicijų bankas, kuris teikia paskolas ir subsidijas. Ir bėgant laikui, mes turėsime į tuos finansinius instrumentus įtraukti ir privilegi... numatyti privilegijuotą ryšį su valstybių narių politinėmis institucijomis ir su regioninėmis politinėmis institucijomis. Mes galime to siekti, remdamiesi šiame finansinėme reglamente nustatytomis nuostatomis. Ačiū. Dabar lauksiu komentarų, kolegos. Yep. Ja, dank nach. Dabar ponė Greslė, kaip ko pranešėja. Ačiū. Dar šiek tiek pasisakysiu dėl finansinių priemonių, dėl pervedimų ir deleguotųjų teisės aktų. Papildysiu kolegą Rivelinį ir pritarsiu jam, kad iš tikrųjų dė, teisybės dėlį reiktų peržiūrėti dalį e, mūsų pranešimo bet daugam iš kolegų kliuvo tai, kad nuolat buvo e, keičiamas tekstas ir prieš porą savaičių vyko klausimai, e, sustikimas su regioninėmis įstaigomis ir, pavyzdžiui, pasirodo, kai kurios finansinės priemonės net nebuvo panaudotos vien dėl to, kad e, strigo visa procedūra Ir mums taip pat, aišku, sudėtinga tada viską kontroliuoti, o taip pat. Um, su svertais yra problemų, pavyzdžiui, Jesikos atveju arba Džeremio atveju. Jeigu pažiūrėsime į balansą, po Prancūzijos iš karto sąraše Italija prie sėkmingiausių šalių. Taigi galime tik pasveikinti. Tiesa, komisijos komunikatas bus paskelbtas tik tai rudenį ir teisinis pagrindas net nenumato jokių ataskaito teik, jokio ataskaitų teikimo. Ir per tą susitikimą ir komisijos atstovai, ir mm, auditorių rūmų atstovai jame dalyvavo. Šitą supratau, kad, pavyzdžiui, reiktų kelti ir tą klausimą, kas yra savininkas tų lėšų, galų gale, kaip elgtis su jais, kai jie sugrįžta, yra gražinami. Uh, iš tikrųjų taip ir yra, kad visi susigražina pinigus, visi kas tik įmanoma, tik jau ne mes. Toliau dar dėl finansinių priemonių, kai yra investuojama e, ilgesniam laikotarpiu, negu kad užgriebė finansinę perspektyvą, irgi dar reikėtų kalbėtis. Taip pat, kaip, kaip yra su gavėju. Ar, pavyzdžiui, fondas jau gali vadintis gavėju, ar užtenka tik įkurti kokį nors fondą, ar um, reiktų ieškoti ir kitų e, subjektų kaip gavėjų. Aš manyčiau, kad taip. Ir tada matyt aiškiau būtų, kas atsitinka su tais pinigais. Visas šias problemas, manyčiau, reikės dar intensyviai apsvarstyti. Bet ir jūs visi turėtumėt mums nurodyti tą kryptį, kurios link dirbti, nes aš pati nelabai žinau, kaip jūs visus šios dalykus vertinate, kaip suprantate. Aišku, galėtume sutarti dėl to, kad viskas vyks tiesiog darybų eigoje ir tada bus peržiūrimi tekstai. Galime pasiremti ir auditorių rūmų um, ataskaitomis ir išvadomis, bet jeigu visgi neperžiūrėsime teksto, tada siūlyčiau neišbraukti bent jau tų dalykų, dėl kurių jau yra aiški mūsų patirtis, nes turime visgi teikti ataskaitas. Ir taip pat dėl sverto dar reikia padiskutuoti, dėl sverto efektų, kokią įtaką tai daro. Šitą bandėme jau padaryti, bet turbūt dar nepakankamai. Taigi tiek dėl finansinių priemonių. Toliau kompromisiniuose pakeitimuose nuo 46 puslapio rasite pasiūlymų dėl naujųjų deleguotųjų teisės aktų. Dėl tų deleguotų teisės aktų daug kas buvo pasiūlyta. Esame parengę štai tokią lentelę, kurioje išvardėme visus dokumentus su tuo susijusius, taip pat ir um, tarpusavio supratimo memorandumas yra paminėtas ir, ir teisės komitetas man perdavė tą informaciją, kad, kad plenarniai sesijoje niekuomet nebuvo apie tai kalbėta. Uh, apie tokį bendrą supratimą. Ir kai kurių dalykų tai netgi visai nereglamentuoja. Nors jas reglamentuoti kaip nors ir sureguliuoti reikėtų šiais teisės aktais. Klausimas dėl delegavimo ir ir delegavimo atvirkštinė tvarka reiktų aiškiai nutarti dėl to, kad visada bus tam tikrais atvejais leidžiami deleguoti teisės aktai ir kad turėsime kokią nors procedūrą, kuri užtikrins deleguotų teisės aktų prieimimą. Mm, šiek tiek nukrypame nuo savo darybinės pozicijos, jeigu ir toliau nuo jos mm, dar labiau nukrypsime, tai net nebereiks mm, dėrėtis turbūt iš viso. Dabar reiktų gal kelti klausimą dėl to, kas yra esminiai dalykai ir kas nėra tokie esminiai dalykai. Esminius dalykus tengiamės įtraukti į um, reglamentą, o dėl nesminių dalykų siūlytumėm komisijai tam tikrą procedūrą, kaip dirbti su tais deleguotais teisės aktais, kad būtų užtikrinta bet kuriuo atveju, kad tie deleguoti teisės aktai išvysdeno šviesą. Taigi, taip, pasiūlymas gal kiek suskistėjo, bet visgi mes norėjome šitą pasiūlyti, taip pat ir kaip um, dėrybinę poziciją savo, um, kalbantis su taryba ir komisija. Dar čia noriu pasakyti, komisijos pakeitimai reglamente užgriebė jau toliau negu kad tai, kas buvo numatyta 2009 metų reglamente. Ir kai kas iš tikrųjų, mano manimu, netgi užbėga už akių pačiai biudžeto procedūrai. Uh, Taigi dabar gal reiktų kreiptis į komisiją, taip pat ir dėl kalbų klausimo, kad būtų užtikrinta, jog nebus taip, jog šimtas milijonų eurų, tai šiandien tai ten yra um, perkeliami iš vienos vietos į kitą. Bandėme tuos tas viena nuo kitos nukrypstančias pozicijas frakcijų suderinti bent kiek tarpusavį. Ir man svarbu būtų tai, kad nenutiktų taip, jog metų pabaigoje matysime, jog labai labai nukrypome nuo savo darybinės pozicijos, dėl kurios sutarėme metų pradžioje ir per daug būsime nusileidę, nes tada apskritai netenka prasmės mūsų vaidmuo biudžeto tvirtinimo procedūroje. Ir dar kai kurie dalykai yra įtraukti į pasiūlymą, į pranešimą kurie mūsų manimų leido pagerinti mūsų darybinę poziciją, padarėme šiek tiek nuolaidų ten, kur galėjome ir dabar žiūrėsime, kaip dirbti toliau. Dėkoju. Eh, eh, Ačiū. Turiu du prašymus suteikti žodį. Ponas Fern, Brantner, dar kas nors? Ponas Varnas, pirmiausia, ačiū pirmininkė. Labai ačiū pranešėjams už darbą e, su atsidavimu. Aš suprantu, kad klausimai yra sudėtingi, tačiau jie siekia kompromisų tarp frakcijų. Tai yra gerai, tačiau lieka klausimų. Pirmiausia, dėl finansinių priemonių. Deja, mūsų šešėlinis pranešėjas e, Kalfinas negali dalyvauti šiandien, tačiau paprašė manęs pakomentuoti šį klausimą. Jis nerimauja, kad kai kurie pranešėjų reikalavimai dėl biudžeto pateikimo ir gyvendinimo pribuotų finansinių priemonių mastą, nes e, prašomas informacijos lygis apsunkintų investicijų padidinimą. Tai yra labai svarbu, kai kalbam apie e, privačias ir viešasias partnerystės. Jam kyla klausimų, jis bijo, kad kai kurie tie reikalavimai nužudytų e, finansinių priemonių panaudojimą. Turiu klausimų. Pirmiausia, dėl procedūros. Kokie yra jūsų ketinimai? Atidėjome balsavimą, tai reiškia, kad balsuosime rugsėjo mėnesį, o plenarinė sesija spalio. Svarbu suprasti, ko jūs norite. Ar jūs ketinate balsuoti su rezoliucija pirmojų svarstymų, kad būtų parlamento pirmojo svarstymo pareiškimas. Ar ketinate išlaikyti pirmojo svarstymo susitarimą? Dėl skaidrumo aš rekomenduočiau balsuoti pirmojo svarstymu ir po to pradėti darybą su taryba ir komisija. Antras klausimas yra dėl pervedimų. Čia yra labai sudėtingas klausimas, sunkus klausimas. Mes, kaip suprantu, bandome padaryti tai, kad skirtumas būtų tarp politiškai svarbių pervedimų ir tokių, kurie yra iš esmės skirti tam, kad būtų paspartintas įgyvendinimas, kad biudžetas būtų lankstesnis ir taip toliau. Bet be jokios kokios nors politinės reikšmės. Dabar 19 mėnesių egzistuoja situacija, kai egzistuoja kitos taisyklės ir, kaip suprantame, tos taisyklės veikia gerai. Dabar pranešėjai siūlo žengti žingsnį atgal ir iš tikrųjų nepriimti idėjos, kad būtų skirtingos taisyklės pervedimams, kurie yra politinio pobūdžio ir tiems, kurie yra techninio pobūdžio. Noriu paklausti pranešėjų, ar tai yra išmintinga? Turėtume pažvelgti į savo darbą, ar mes esame pasirengę tenkinti visus prašymus teikti informaciją dėl didelių pervedimų, didelio pervedimų skaičiaus, kur, kurie nėra politiškai svarbus, ar tai atitinka paprastinimo idėją ir gyvendimo gerinimo idėją. Aš taip nemanau. Taigi aš noriu paprašyti jūsų dar pagalvoti ir paieškoti kompromiso, kad iš tikrųjų skirtumas būtų tarp e, pervedimų, kurie politiškai svarbus ir kurie ne. Ir galiausiai dėl deleguotų aktų kiek suprantu, pranešėjos pakeitimai, ponia Gresla ką tik tai patvirtino, iš tikrųjų keičia bendro supratimo pobūdį, atsiranda naujų elementų, pavyzdžiui, kai kalbama apie e, laiko pribojimus delegacijoms, tai yra dramatiškas pakeitimas. Prieš metus mes susitarėme dėl bendro supratimo ir jeigu keisime dabar esmę, tai tam reikės iš tikrųjų politinių frakcijų patvirtinimo. Nes kitaip tai būtų vertinama kaip politinis iššūkis tam, kad dėl ko parlamentas yra susitaręs. Ir nemanau, kad tai yra politiškai išmintinga. Taigi būtų labai e, gerai, jeigu išgirstume atsakymų šios klausimus. Ačiū. Ačiū, ponia Fermai. Francesca Brantner. Man atrodo, jūs esate nuomonės e, autorė užsienio reikalų komitete, ne? Ačiū pranešėjams, ypač poniai Greslė. Mūsų frakcija analizavo kompromisus, yra patenkinti dėl naujos formuluotės dėl klaidos pavojaus, klaidos rizikos, tai yra labai gerai. Dėl pervedimų klausimo su ponu Fermu dėl to, kur turėtume dalyvauti ar ne, reikėtų dar pasikalbėti dėl finansinių priemonių. Man atrodo, kad dabar turint laiko atnaujinti šią diskusiją. Ir turiu keletą klausimų. Dėl 31 straipsnio ir skaidrumo. Jei teisingai suprantu, kompromisas reiškia, kad daug, ką, daug kas bus apibriešta kiekvienam sektoriu atskirai Aš bijau, kad kai kurie sektoriai pasirodys neskaidrus. Galbūt pasirodys, kad kai kuriuose sritise pavyks išlaikyti skaidrumą, o kitose ne. Taigi, kokie yra argumentai? Ar jūs manote, kad mes negalėsime išlaikyti skaidrumo žemės ūkio sektoriuje ir tada prarasime skaidrumą ir kitose sektoriuose, ar yra pavojus, kad patys sektoriai galės apibriežti, kokio, kokio skaidrumo jie nori. Na, o dėl balsavimo sąrašo norėčiau paprašyti korekcijos. Dėl 34 straipsnio jūs rašote, kad 38 e, pakeitimas yra feto, trečias yra identiški, tačiau taip nėra. Yra vienas skirtumas. Tai yra skirtumas susijęs su E, duomenimis apie lytis. Tik tai du žodžiai skiriasi, tačiau šie pakeitimai nėra identiški. Arba jūs priimkite tuos du žodžius, arba nesulyginkite jų, e, tų dviejų pakeitimų. Po to 375 pakeitimas dėl humanitarnių krizių ir kritinių atvejų, jis gana ribojantis yra FETO 11 pakeitimas, kuris vėliau būtų nebalsuojamas. Nežinau, dėl kurio reikėtų pirmą balsuoti, nes afeto pakeitimas yra platesnis. Galbūt reikėtų apkeisti balsavimo skaip, e, tvarką. Toks klausimas jums. Ir paskutinis dalykas. 54 straipsnis. Interesų konfliktas. Pateisina rašote, kad tai yra pagal įgyvendinimo taisyklės. Mes patikriname ir radome, kad tai nesusijęs tiksliai su įgyvenimo taisyklėmis. Galbūt galite patikslinti. Taigi tokie klausimai. Ačiū. Dank u voor deze vragen, Francesca. Jens Geier. Ačiū už šios klausimus, Francis, Francisca. Dabar ponas Gairis. Ačiū už teiktą progą dar kartą padiskutuoti šiuo klausimu. Šiandieną, kaip žinia, nebalsuosim, labai džiugu dėl to, kad yra dar proga išsiaiškinti kai kuriuos dalykus. Pradėsiu nuo praktinio pobūdžio pastabos dėl finansinių priemonių. Man atrodo, reikia apsispręsti dėl to, ko mes čia siekiame. Tik porą metų čia dirbu ir tikrai nejau į rinkimus, turėdamas mentį, aišku, ketinimą tapti biudžeto kontrolieriumi ir pakliūti į šį komitetą, bet visgi taip jau yra, kad apie šias finansinės priemonės dažnai yra kalbama lik apie panacėją, lik, lik išspręstų tokios priemonės visas um, biudžeto problemas Bet iš tikrųjų, jeigu tie privatus pinigai, privačios lėšos labiausiai yra apsaugomi, tai žvelgiant iš privataus sektoriaus pusės, tai labiausiai suprantama pozicija. Jeigu norime, kad kiek įmanoma daugiau privačių partnerių mokėtų e, įnašus, tai neapsėsime be tokių taisyklių. Taigi aš norėčiau, kad būtų tokios taisyklės, bet sąlygos um, sistemos veikimui turi būti, aišku, mūsų tarpusavį suderinimu. Kitaip uh, sukursime tokias, taiklį, tokias taisyklės, kurios praktiškai pavers neįmanomomis viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės, nes nebus tam reikiamų sąlygų sukurta. Jeigu jau norime PPP sistemą taikyti, tai tada būtinai privalome atsižvelgti ir į privatų sektorių ir apie jo dalyvavimo reguliavimą. Taip pat reikia pasakyti, kad tokios partnerystės nėra labai greitai suformuojamos ar, ar veikiančios, jos yra kaip tik lėtesnis. Vokietijoje bent jau yra taip, kad e, sėkmingiau tokios partnerystės yra e, vykdomos tada, kai jau iš anksto visi sutartiniai dalykai yra aptariami ir nereikia anksčiau ar vėliau dėl jų ginčytis teisme. Nes tikslumo čia tikrai reikia, sutartys turi būti aiškios, aiškiai surašytos, kad iškilus kokiam nors ginčiui būtų galima rasti atsakymą į jo sprendimą būtent sutartyje. Taigi reikia tą sutartimį apsikinkluoti iš anksto. Ir tokiu būdu tada ir sutaupome, ir taip pat sverto efektas um, fiksuojamas. Bet jeigu tai nedaroma, tai tada jau yra tik piknaudžiaujama šiomis partnerystėmis ir, ir bus daug atvejų teismuose, kai reikės spręsti atsakomybės um, už projektų vykdymą klausimus ir taip toliau ir panašiai. To mes tikrai nenorime turbūt, nes e, nei projekto tikslo nepasieksime, e, nei gerai pasirodysime viešuomenės akise. Toliau dar keletas pastabų pradėsiu nuo gerų žinių ar teigiamų pastabų, sutinkam su aštuntuoju kompromisu siūlomu. siūlomu. Manome, kad mūsų pozicija čia gerai atspindima. Aš gal nuo galo dabar eisiu. E, septinta dalis, antras punktas. Čia ne visai suprantam tekstą. Pirmą dalį sakinio. Ar apie kokias čia biudžeto lėšas kalbama? Ar čia kalbame apie nepanaudotas biudžeto lėšas, ar visgi panaudotas, nes nuo to priklauso kai kas. Paskui antra e, sakinio dalis, in case žodžiais beprasidedanti. Čia taip pat turiu klausimą, adresuoju jį pranešėjams ir taip pat komisijai, ar tai suderinama su sutartimis. Kalbu apie septintos dalies antrą punktą, antrą teksto pusę. In case no but appropriations can ir taip toliau. Ką darysime tada, jeigu pavyzdžiui Junktinė karalystė nesilaikys šio reglamento, tada pagal pranešėjus išeitų, kad žiūrėtumėm į tas sumas, kurios dar nėra išdalytos ir išmokėtos ir tokiu būdu sprendžiame klausimą. Bet ar šiuo sakiniu turima mintyje tai, kad pinigai grįžta valstybėms narėms tokiu atveju? Ir ar ta antroji teksto dalis galiotų ir tuo atveju, jeigu neatsirastų tokių lėšų dabartinėme biudžete? Pranešiai siūlo tada perimti lėšas ar perkelti lėšas iš vėlesnių netgi metų. Taigi septintas kompromisinis dar pasiūlymas dėl 13 straipsnio. Išeitų taip pagal pranešėjus, kad iš būsimo biudžeto, kitų metų biudžeto būtų paimami pinigai. Man ta mintis atrodo sveikintina ir galbūt gera netgi, bet nežinau, ar tai su sutartimi suderinamas, suderinamas dalykas nes gal netvirtinkime tokių dalykų, kurie paskui vėliau, kaip paaiškės, um, žlugs visiškai. Ir dar turiu konkretesnių klausimų susijusių su pervedimais. Ir dar kito kolegos klausimą gal dargi papildyčiau. Kolegos Rivelinį ir Greslė 1A dalyje netgi sugrįžtino, mano manimu, taisyklės ir vieną B punkt, pirmą B punktą išbraukė, išbraukė. Nežinau, ar tai yra pats geriausias sprendimas, kalbant apie biudžeto tvarkymą. O dėl 1D Man neaišku, ar ta formuluotė, kur čia pasirinkta angliškai paskaitysiu. The... Jeigu e, tie straipsniai ir skyriai panaudojami tiems tikslams, kuriems buvo numatytos tos lėšos. Kas tas lypi už žodžio purpose? A, nes gali būti, kad čia yra skirtinga paskirtis numatyta ir Dėl 1DA dar būtų gerai, jeigu paaiškintumėte, kokią pridėtinę vertę tai turi, kokie, at, kokie atvejai būtų apimami. Er eh, Ačiū. Ar dar kas nors norėtų užduoti klausimų ar pasisakyti, pasidalinti mintimis? Prašau, pana Liberatski. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie finansinius instrumentus, išklausiau pono Rivelinį prezentacijos ir norėčiau e, pakomentuoti pono Gajerio žodžius. Padėtis yra tokia. Norime surasti, surinkti papildomai lėšų per projektinės obligacijas. ir galės e, įgaliojimus disponuoti tais, tomis projekto obligacijomis norime suteikti Europos investicijų bankui. Ir kita vertus, mes patys neturime jokių galimybių kontroliuoti Europos investicijų banką. Jei taip yra. kiek kainuotų tokių instrumentų panaudojimas. Galbūt reiktų paskelbti konkursą ir pasirinkti kitą banką, kurį mes galėtume kontroliuoti. Ir kaip tie instrumentai būtų susiję su tuo, su socialistų pasiūlymu dėl euroobligacijų. Tai būtų skirta finansuoti projektus numatytus e, kit, kitam, kitoje finansinėje perspektyvoje, kalbant apie perkelimus pagal ponios, pono Rivelinį ir ponios Greslė pasiūlymus. Aš suprantu, kad mes norime didesnio skaidrumo, kad būtų galima, komisija galėtų geriau užtikrinti tikslų įgyvendinimą. Tačiau, kai pateikiamas pasiūlymas perves, perkelti lėšas tam tikroje biudžeto kategorijoje, tuomet perkeliama tos pačios kategorijos iš vienos skiriaus į kitą. Ar tai reikštų, kad atsirastų per daug lankstumo? Iki praėjusių metų egzistavo gana nemažas atotrukis tarp, tarp, tarp asignavimų mokėjimams ir asignavimus įpareigojimams. E, tai yra, buvo nemažai nepanaudotų lėšų. O ar nebūtų taip, kad didesnis lankstumas reikštų, kad tos nepanaudotos lėšos būtų geriau panaudojamos, ar galbūt tai nieko nepakeistų, tai, tai neužtikrintų pozityvių poslinkių. Ir noriu paklausti, ar mes tuo metu išlaikytume savo. E, prerogatyvas kontroliuoti šią situaciją. Ačiū. Janas Mulderis, ar dar kas nors norėtų pasisakyti po Jano Mulderio, ne? Tuomet prašau, ponas Mulderis. Aš jau sakiau tai anksčiau. Žaviuosi Ingeborgas Glesler, Glesler akt kaklumu, bet vis tiek turiu klausimą ir aš manau, kad mes sėkmingai toliau dirbsime. Viena iš pagrindinių svarstomų temų kalbant apie kitą finansinę perspektyvą, bus kaip pasielgti su nepanaudotomis lėšomis. Aš pateikiau pakeitimą e, įtraukti tas lėšas į bendrąjį rezervą ir numatyti, kad tas klausimas būtų svarstamas, svarstant kitų metų biudžetą. Pranešėjai siūlo e, tas lėšas traktuoti kaip e, priskirtas įplaukas. E, aš pasisakau už bendresnio pobūdžio diskusijų ir manau, kad kuomet lėšos yra asignuotos tam tikram tikslui ir lieka lėšų, reiktų tas lėšas skirti tam pačiam tikslui, nes gali būti, kad jos buvo nepanaudotos tam tikslui, nes pasirinkta tikslas buvo netinkamas. Todėl siūlau tas lėšas priskirti bendrajam rezervui, o ne traktuoti jas kaip e, asignuotas asiplaukas. Um, Ačiū, Janai. Ar dar kas nors norėtų, ką nors... Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti. Jeigu ne, tuomet gal komisija galėtų atsakyti kai kurios klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš ilgai nekalbėsiu. Manau, kad to, tie elementai, kurie buvo paminėti, išklausytose pasisakymuose puikiai pristatė tuos klausimus, kurie rūpi ir komisijai. Norėčiau grįžti prie keleto dalykų. Visų pirma, e, tvarkaraščio klausimas. Aš atsižvelgiu e, į dabartinę situaciją, taip pat pasižymiu tai, kad Europos parlamentas norėjo, rengė, rengėsi balsuoti rugsėjo mėnesį dėl pakeitimų ir, ir tikiuosi, kad taip pat dėl rezoliucijos projekto. Mums tai yra labai svarbu, nes mes nemažai kartų esame pareiškę, kad mes pageidautume, kad būtų pasiektas politinis susitarimas tarp tarybos ir parlamento iki metų pabaigos. Ir tai, tai, tai neatsitiktinai yra tam tikra priežastis mums reikia aiškumo, mums reikia žinoti, kas bus po to. Tai yra, kad parlamentas ir taryba draugiai išnagrinėtų visus pasiūlymus pristatytus atskiriems sektoriams, kuriuos komisija pristatinės nuo rugsėjo mėnesio iki metų pabaigos. Ir tai yra svarbu, jeigu mes norime užtikrinti nuoseklumą tarp tų teisės aktų, kurie yra skirti sektoriams ir finansinio reglamento. Tai yra mes labai tiksliai turime žinoti, kokiu pagrindu mes dirbame. Tai yra esminis es, esminis elementas tam, kad būtų galima primti tą teisės aktą dėl supaprastinimo tam, kad, nu, kad lėšų gavėjai, fondų gavėjai galėtų dirbti ir galėtų dirbti remdamiesi teisinę bazę, kuri būtų įgyvendinama. Taigi, kalbant apie tvarkaraštį, apie numatytus darbus, pirmininkė, kaip jau pasakiau, komisijai tai yra labai svarbu, būtent siekiant našumo, ne dėl kažkokių biurokratinių priežasčių, dėl to, kad mes norėtume užbaigti greičiau kažkokio tai dokumento svarstymą. Kitas dalykas. Išgidame pasisakymų dėl finansinio instrumento, taip pat dėl perkelimų, taip pat e, e, buvo kalbėta apie pervedimus, apie finansinius instrumentus. Tikslas, kurio mes visi, manau, siekiame, yra štai koks. Užtikrinti, kad biudžete būtų daugiau lėšų įvairiems finansiniams instrumentams. Ir kaip kalbėjo parlamento nariai, kai kurie parlamento nariai, svarbu, kad tie finansiniai instrumentai būtų panaudotini jeigu mums, mus įvilks į tramdomuosius marškinius, kalbant apie tų finansinių instrumentų valdymą ir disponavimą jais, tai be abejo mūsų veikla apsiribos, ji bus ribota. Ir jeigu norime tuos finansinius instrumentus panaudoti konkrečiais atvejais, čia ypač turiu omeny euro obligacijas, ES projektų obligacijas, tai čia būtina suvokti, kaip rinkos į tai reaguoja. Nes mes dirbame rinkose, su rinkomis, su finansinėmis institucijomis. Ir vienas mums labiausiai rūpinčių dalykų yra apsaugojimas. Ir uh, valš, valstybinė institucija, e, valdžios institucija gali užtikti tokią garantijas, užtikrinti tam tikrą saugumą, garantuojant dėl e, vieno ar kito infrastruktūros projekto. Ir aš ir mąstydamas apie ES obligacijas, projekto obligacijas, būtent tokią situaciją ir įsivaizduoja. Ir tai bus įmanoma pasitelkiant lėšas iš biudžeto arba pasinaudojant finansinėmis, klasikinėmis finansinėmis priemonėmis, kurias minėjo e, debatuose pasisakė parlamento nariai. Buvo minėtos kai kurios operacijos, taip pat finansinės priemonės, kurios nebūtinai tinkamai veikia. Buvo minėti finansiniai instrumentai, kurie, pavyzdžiui, buvo panaudo, pasitelkti bendra, bendro valdymo uh, atvejais. Tai, tai yra sudidingesnis atvejais nei tiesioginio valdymo atvejais. Ir ypač pastaraisiais metais išriškėjo būtinybė nacionalinius teisės aktus atitinkamai priderinti, kad valstybės galėtų pasinaudoti šiais finansiniais instrumentais. Ir kiek žinau, tos kliūtis daugeliu atveju buvo pašalintos. Aš nesigilinsiu, aš, nedisku, aš nekomentuosiu pakeitimų, visų pakeitimų dėl finansinių instrumentų, bet e, pratesdamas daugelio kalbėtojų mintį, noriu pa paraginti išvengti su, e, suvaržymo, apribojimo. Mes be abejo gerbėme Europos parlamento e, kontaktą kontrolės teisė, taip pat teisė analizuoti, gilintis į tai. Tačiau jei pasirinktas požiūris reikš apribojimą, suvaržymą, tuomet reikia pamiršti finansinius instrumentus, nes negalime sauliaisti skatinti rizikingus veiksmus ekonomikoje ir tuo pat metu suvaržyti savo rankas, e, disponuojant tais finansiniais instrumentais. Pasiekta pažangos, e, kalbant apie perkelimus apie lėšų perkelimus, bet norėčiau grįžti prie klausimo, kurį keletą kartų turėjome galimybę svarstyti. Kodėl peržiūrėti finansinį reglamentą reikia grįžti prie nuostatų, kurios išnyko dėl to, kad atsirado paprastesnės nuostatos. Taip kurios, kuriamis buvo patenkinti visi. Kalbėdamas komisijos vardu noriu pasakyti, kad mums tikrai labai sunku suvokti, kodėl reikia e, e nuo trijų, mėnesių, trijų savaičių grįžti prie šešių savaičių laikotarpių, nes visi buvo patenkinti trijų savaičių laikotarpiu. Man atrodo, kad nebuvo iškylė problemų vykdant daugybę perkelimų, pervedimų. Ir atvirai kalbant, dar kartą pakartosiu, tai kur tada tas, kame tas supaprastinimas? Kalbant apie deleguotusius teisės aktus, man atrodo, taip pat pasiekta pažangos ir reikia laikytis e, tų to susitarimo nuostatų, dėl kurių susidarėjo visos trys institucijos biudžeto srityje. Tai tiek, pirmininkė, norėjau pasakyti, komentuodamas šį klausimą ir dar kartą komisijos vardu pakartosiu, jūs galite tikėtis iš mūsų, kad mes e, padarysime viską, kad e, sutiktume paramą jums šiame darbe ir aš uh, Tikrai džiaugiuosi, kad vyksta esminės diskusijos, kad svarstomi pateikti finansinio reglamento peržiūrimo pasiūlymai. Mes taip pat sekame darbą taryboje ir bandome suartinti, siekiame, kad abiejų institucijų pozicijos suartėtų. Ir taip pat, aišku, užtikriname komisijos vaidmenį bendroje sprendimų prieimimo procedūroje. Juan Jean, Labai ačiū. Iš kai kurių kolegų gestų matau, kad jūs šiek tiek na, išjudinote jų mąstymą. Ponios Greslė veidas rodė labai daug. Taigi aš noriu pasakyti, kad buvo užduota daug klausimų, mums reikia atsakymų iš pranešėjų dėl finansinių priemonių, dėl privačių ir viešųjų partnerysčių, pervedimų, dėl deleguotų aktų, skaidrumo. Buvo užduota klausimų dėl interesų konfliktų. E, Janas Mulderis klausė, ką daryti su neišleistais pinigais. Taip pat buvo klausimų apie balsavimo sąrašą apie tai kalbėjo pana Brantner, ir dėl balsavimo laiko buvo kalbama apie rugsėjo mėnesį. Ponas Fermas klausė, ar norite susitarti pirmojų svarstymų ar kažkokio kitokio proceso. Taigi, kas iš pranešėjų norėtų kalbėti pirmas? Pirmiausia, ponios, ar ne? Dank. Es ist doch immer wieder erfrischend, über die alten Klassiker zu sprechen. Ich möchte mit dem Kollegen Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu pirmiausia nuo tos procedūros. Mes kaip pranešėjai esam atvirai visko atžvilgiu nusiteikę, aišku, laikas spaudžia, bet generalinis direktorius, manau, gali jau ir pamiršti šiuos metus dar. Nematau jokių galimybių dar šiemet viską suspėti. Ir jeigu ir dar antros varstymo prireiks, tai jau tikrai jokiais būdais nespėsime. Aš jau sakiau, kad tai yra um, garbės reikalas ir sažiningo žaidimo taisyklių laikymosi reikalas įtraukti ir, kitas, ir kitus kolegas į e, visą procesą. Taigi visai įsivaizduočiau ir antrąjį svarstymą. Galbūt nebalsuotumėm iš pat karto, o tiesiog bandytumėm su taryba rasti sutarimą. Perduotume tuos dalykus, kurie yra mums svarbus. Kompromisiniam pakete yra kai kurių dalykų papildomų įtraukta. Pavyzdžiui, ir iš FF paketo kolega um, Mulderis apie tai šnekėjo. Ir yra labai skirtingi, pavyzdžiui, trys pakeitimai pakeiti dėl nepanaudotų lėšų ir mes su, su visais sutinkame. Taigi esame kaip pranešiai pasiryžę viską įtraukti į savo pranešimą. Ar mes e, traktuosime kaip viešasias bendro pobūdžio lėšas, tas nepanaudotas lėšas, ar dar kaip nors kitaip traktuosime. Įvairūs variantai yra e, galimi. Tie, kas dalyvavo diskusijose dėl Olafo, šiandieną jau tikriausiai įsivaizduoja, aišku, koks sudėtingas ir e, ilgas bus tas procesas, bet m, mm, svarbiausia dabar ne, ne, nėra laimėti tą kovą. Tai dar bus ateityje, viskas laukia mūsų prieš akį. Dabar patarčiau po balsavimo plenarinėje sesijoje laikytis atviros pozicijos, užmėgsti kontaktą su taryba, visiems tą patariu, išsiaiškinkime, kas yra įmanoma, ką galime padaryti, ko ne, ir tada jau bandytume kiek įmanoma už grei, už, greičiau užbaigti da, darbus. Nors man ir pačiai kyla klausimas dėl e, būsimos finansinės daugiametės perspektyvos ir susijimo su tuo klausimu, nes e, tai būtų ko gero veiksmingiau. Kas mėnesį iš tikrųjų tik sudėtingesnė tampa situacija Taigi visus raginčiau žvelgti kiek įmanoma atviriau šį klausimą ir tik taip galų gale galėsime šitą laimėti. Ir dabar toliau dėl finansinių priemonių. Im, yra kai kurių, aišku, fondų įsteigtų mokestinėse e, oazėse, mokesčių rojuose vadinamuose ir šiuo metu turime dar labai mažai duomenų, mes praktiškai nieko nežinome, komisija net nieko nežino apie struktūrinius fondus. Iš tikrųjų reikia visą informaciją um, skaičiukas po skaičiuko susirinkti patiems, tų duomenų nėra. Taigi tik įsivaizduokite 5 milijardai eurų, štai tokia sumelė, ir paskui dėl jų reikia tvirtinti biudžetą 2010 metams. Aš Mm, manau, kad tai yra ganėtinai nepatenkinama situacija. Ir beveik viskas, ką teikia komisija, yra būtent jos pasiūlymai. Mes tik tai porą trejata dalykų įtraukėme. Tik dažniausiai remiamės būtent komisijos dokumentais, o komisijos mm, dokumentai kelia tikrai labai daug abejonių, bent jau man. Dėl to, ar, ar iš tikrųjų kalba apie reikalo esmę ir mm, tarybai, kiek suprantu, informacijos yra pateikiama žymiai daugiau ir žymiai geresnės negu mums, nes tai, kas sužinojau iš tarybos, buvo žymiai kokybiškesnė informacija negu tai, kas buvo pateikta mums komisijos. Dėl pervedimų. Jensai, galim ir kartu apie tai pasišnekėti bet čia mes kalbam apie tas lėšas, kurios yra mm, stumdomos, perkeliamos iš vienos vietos į kitą tiesiog dėl to, kad kažkas nepasisekė. Ties septintuoju punktu numatytas tekstas įtraukia tik kai kuriuos naujus elementus, kuriuos mes jau siūlėme ir bandėm sukomponuoti tiesiog į vieną vietą tai, ką jau turėjome, taip pat mm, saugiklius įtraukti parlamento teisės mums numatytas e, ribas ir procentinius rodiklius keitėme ir dar um, nauja yra tas suderinimas, suderinimas dėl šešių savaičių. Nes per tris savaitės viską suspėti yra neįmanoma. Pavyzdžiui, per vasaros e, pertrauką, vasaros atostogą. Taigi dabar siektume šešių savaičių, nes tai labiau atitinka mūsų darbo ritmą. Mm. Pagrindinė problema buvo minėta vertimas, e, tai tada galima būtų sutarti tiesiog dėl vienos kalbos versijos arba gal trijų ir būtų galima tuo pagrindu dirbti. Mm. Taip pat dar nuostata dėl skaidrumo iš vis e, iškrito iš teksto. Uh, pavyzdžiui, 23-24 punkte mes tik tą klausimą išbraukėm dėl 100 milijonų eurų mokėjimų iš 2009 metų reglamento. Iš tikrųjų, galėtume gauti iš anksto tą informaciją, kad būtų galima pareikšti prieštaravimus tam tikrus. Nes ginčas yra apie tai, ar mums sukūriama galimybė paprieštarauti ar ne. Mm, aš norėčiau ginčytinais atvejais paprieštarauti. Tad komisija dabar bendram darbo dokumente 21 dienos apie tai kalba ir mes visada laiku savo pastabas pateikėme. Taigi pakeitimuose atsispindi tie nauji dalykai, palyginti su 2009 metų mm, reglamentu. Mes skiriame daugeliu dalykų nemažai dėmesio ir dar kartą noriu pasakyti, kad komisija turėjo galimybę generalinio direktorato lygmenių tiesiog kilnoti lėšas iš vienos vietos į kitą. Iki šiol tai tada kyla klausimas, kaip mums tą biudžetą kontroliuoti jeigu toje pačioje um, antrašinėje dalyje yra skirstamos lėšos. Tada net nereikia apskritai to biudžeto projekto, biudžeto planavimo, net nereikia šio komiteto darbo, nes jis netenka prasmės. Kilnojam iš vienos vietos į kitą ir žymiai mažesnės sumas, dėl jų balsuojame, kovojame, o paskui metų pabaigoje yra pasakoma, darykit, ką norit tai nepriimtina ir dėl to taip stengiausi, kad galėtume ir patys į e, šį procesą įsikišti. Jeigu turite dar kolegos klausimų, mielai ir dvišalių pagrindų juos aptarčiau. Dar dėl bendros supratimo. Tai buvo skirta tiesiog teisės tarnybų lengvesniam darbui, ne plenariniai sesijai. Plenarinėje sesijoje buvo tik Sairio e, pranešimas. 95 procentų dauguma buvo patvirtintas tas pranešimas. Ir visiems kolegoms dar siūlyčiau pasigilinti į bendrą supratimą suformuluotą. Jame net nenagrinėjamos tos problemos, su kuriomis mes susidurėme. Taigi reikia jį kiek manoma greičiau papildyti. Ir antram punkte to bendro supratimo netgi numatyta, numatyti variantai įvairūs, pavyzdžiui, tam, kokį laikotarpį turėtų trukti delegavimas. Pavyzdžiui, treji metai yra siūlomi reiktų suderinti tai su biudžeto reglamento galiojimu. Juk negalime apriboti pagrindinės tos trejų metų taisyklės ir nesižvelgti į delegavimo e, laikotarpį. Taigi siūlėme abiems atvejams tą patį trejų metų um, e, trukmės terminą, antraip e, jie netenka prasmės. Ir praėjusią savaitę ir su ponu Lėne diskutavau, kuris ir pats sakė, kad bendram supratime net nėra tų dalykų paminėta, dėl kurių mes čia taip ginčiamės ir aš to visiškai sutinku. Tai gal reikėtų paruošti tokią lentelę, kurioje būtų palyginami tie dalykai tarpusavį, kad būtų aišku, ko norime mes, ko e, nori komisija, kas yra bendram supratime. Nes mes nedarome nieko, kas nėra neleistina. Čia labai smulkiomis raidėmis gal tik parašyta šis tas apie tai, kokia būtų parlamento pozicija ir kaip mes tuomet atrodytumėm. Taigi bendras supratimas nėra pats stipriausias mūsų argumentas. Iš tikrųjų, tai nieko neturi bendra su to, kas buvo siūlyta. 31 straipsnis - skaidrumas, ponia Brantner. Franceska, dėl balsavimo dar pasitikslinsiu, atsiųsiu tau laišką. Taigi 301 straipsnis, dėl jo buvo balsuojama, dėl duomenų apsaugos aspektų ir jeigu visi galės daryti, ką nori šiuose rūmuose, tai tada tikrai pasibaigs mums visiškų chaosų. Aš manyčiau, kad turėtumėm likti prie to, kas jau yra paruošta, nes buvo pakankamai sunku ir tai pasiekti. Ir reikėtų remtis toliau Teisingumo teismo sprendimu šiuo klausimu, kiek suprantu, komisija taip pat to suinteresuota um, tuo paskelbimu ir nereiktų išmesti iš akių to tikslo, dėl kurio taip kovojome. Tai problema, be abejo, kolega Liberatskis tikrai įdomių minčių pateikė, ačiū jam už jas manau, kai kuriais klausimais turi, turime mažiau įgaliojimų veikti, mažiau įgaliojimų kontroliuoti. Taigi klausimas, kaip elgtis, aišku, principinio pobūdžio klausimas, svarbus debatai turėtų būti tuo klausimu. Bet e, visgi esame mielai pasirengę taip pat ir elektroniniu paštu keistis informaciją. Aš tikrai nuolat tikrinu elektroninį paštą ir tikrai tik tai džiaugsiuosi, jeigu per kitus posėdžius rugsėjį e, ir taip pat per pirmą rugsėjo plenarinę sesiją e, galėsime išspręsti kai kuriuos e, jums rūpimus klausimus. Ačiū Ingeborg. Ponas Rivelinis. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ponė Greslė gana aiškiai pateikė atsakymus, bet to ji iškėlė labai svarbų klausimą atidėjimą balsavimą iki rugsėjo mėnesio ir manau galime tuo papildomu laiku pasinaudoti, kai kurios klausimus panalizuoti giliau ir kai ką aptarti elektroniniu paštu. Aš norėčiau pateikti keletą pastabų dėl iškeltų klausimų. Pradėsiu nuo paskutinio komisijos tvirtinimo dėl finansinių priemonių Komisija sako, kad nereikia kažkokių tramdamųjų marškinių, kad jie turi būti supaprastinti, supaprastinos lengvai panaudotinos, be pridėlės taisyklių naštos. Aš įsivaizduoju, kad galėtų būti trečias kelias, trečias būdas. Norime paprastų, efektyvių procedūrų, tačiau taip pat norime ir kad būtų įmanoma kontrolė, nenorime visiškos anarchijos. Ir ta prasme, ir pratesant tai, ką sakė pana Greslė, aš prašau komisijos atnaujinti 2010 metų darbinį dokumentą, nes jis jau pasenęs, kad e, parlamentas pamatytų, kaip bus investuojamas lėšos. Mes nenorime jums uždėti jokių trandomųjų marškinių, tačiau teikite mums informaciją, kuri mums reikalinga, kad galėtume dirbti savo darbą nes kitaip mes e, neturime sąlygų dirbti savo darbo. Taigi mes su ponia Greslė tikimės suraukti naujos informacijos kaip galima greičiau, kai dėl asignuotų lėšų. Tai reikia pasvarstyti motyvus e, tokiams lėšoms sukurti. E, reikia svarstyti tikslus, jeigu tikslas yra svarbus jis nėra dar pasenęs. E, tai kai kalbam apie signuotas lėšas, reikia nenubausti regionų tam tikrų struktūrų, nes gali jiems pritrūkti lėšų, jeigu nebūsime atsargus. Aš sutinku, kad septintas kompromisas 23 straipsnio dar reikalauja analizės įsitikinti, ar jis atitinka sutartį. Na, o kai dėl balsavimo, tai aš visiškai pritariu kolegijai. Galbūt įmanoma balsuoti dėl visko pirmojų svarstymų, galbūt tuomet daryboms turėtume geresnį išeitinę poziciją. Kai dėl kitų klausimų, manau, kad ponia Greslė juos atsakė išsamei ir tiksliai. Na, o dėl pervedimų, dėl perkelimų aš noriu pasakyti, kad mūsų pasiūlyme daromas skirtumas tarp pagreitinimo E, procedūros įgyvendinimo ir tų politiškų perkelimų. Yra skiriami šie du dalykai. Tačiau, jeigu norite daugiau informacijos, mes esame pasirengę Jums pateikti e, tos informacijos. Ačiū. Eh, eh, Ačiū, ponia Rivelini. Taigi, ar atsakyta į visų klausimus, visi patenkinti? Pone Greslė, dar noriu pateikti paskutinį komentarą. Juk turim ir auditorių rūmus, tai gal galim ir jų paklausti dėl 2010 metų finansinių reglamentų gyvendinimo, e, pažiūrėjau, ką auditorių rūmai dėl to pasakytų. Ik uh, kijk richting Reikikamer. Na, žvelgiu į audito, audito rūmų atstovus ar yra kas nors, kas jaučiasi kvalifikuotas pakankamai atsakyti į ponios Greslę klausimą. Prašom. Dėl mūsų patirties su dešimtųjų metų finansiniu e, reglamentu. Aš taip išgirdau e, vertimą. Ar jūs būtent apie tai klausėte? Pana Greslė kokia yra patirtis su 2010 metų finansiniais reglamentais. Nes patirtis visada geras dalykas. Formuluojant naujas taisyklės galima pasimokyti iš tos patirties. Nu is het duidelijk. Rekenkamer. Taigi, prašom, auditorumai. Nemanau, kad labai detaliai galiu atsakyti į šį klausimą, tačiau galėčiau bendrai pasisakyti. Daug čia pateiktų pakeitimų yra susijęs su politinėmis sąlygomis finansinių priemonių panaudojimui. Audito rūmams svarbu, kad būtų stiprus atskaitomybės pagrindas naudoti finansinės priemonės ir tai, kad kažkas bus finansinėme reglamente, kas reguliuos finansinių priemonių panaudojimo atskaitomybę, yra žingsnis į priekį. Tačiau, kaip sakė teismas, audito rūmai, tai nėra labai didelis žingsnis ir norėtume, kad būtų skurta tvirtesnė sistema, kad būtų aišku, kaip sakė ponia Gres anksčiau, kiek laiko sąjungai priklauso pinigai ir kuomet e, nusavybė atitenka gavėjui. Ir kita sąlyga, kuomet laikoma, kad šios lėšos jau išleistos. Ir su finansinėmis priemonėmis yra problema, kad sukūriamas turtas o neišleidžiami pinigai. Ir e, biudžeto pagrindai tuomet sudėtingesnį tampa. Ir taip pat norėtume aiškiai žinoti, kokie pinigų panaudojimo rezultatai, kas pasiekta. Man atrodo, tai yra visiems suprantama. Taigi tokios yra problemos, e, kurias mes tikimės jūs išspręsite, e, tačiau tai kol kas dar nepadaryta. Taigi žingsniai pagal naują finansinį reglamentą yra geri, tačiau jie turėtų būti didesni. Ačiū. Goed, ik zie instemmend geknik bij uh, mevrouw Grissel. Puiku. Ž Manau, kad ponia Glesra pritariamai linksi galvą. Ar dar kas nors nori pakomentuoti? Ne. Tuomet dėkoju visiems. Balsavimas tikriausiai įvyks rugsėjo 29 dieną Strasbūrė vakare, tačiau dar patvirtinsime šią datą. Ačiū visiems. Pone Rivelinė. Atsiprašau, pirmininkė. Norėčiau paprašyti keletos dienų. Jau girdėjome 20, 22, 21. Čia jau šešta data. Gal galite pasakyti vieną datą, nes kitaip nieko nebeaišku darosi. Mis dat we, uh, of dat het secretariaat probeert vooral de twee, de twee uh, eh, co-rapport. Problema yra ta, kad sekretariatas bando rasti datą, kurią, kuri tiktų abiems pranešėjams. Ir kadangi tie du žmonės daugiausiai prisidėjo rengiant šį pranešimą, mes turime atsižvelgti į jų galimybės. Todėl norėčiau pasiūlyti surasti tą tinkamą datą ir paskui informaciją apie tai perduosiu elektroniniu paštu. Ir tai bus galutinė data. Ne. Tuo baigėsi bendras dviejų komitetų posėdis biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetų posėdis. Dabar norėčiau grįžti prie biudžeto kontrolės komiteto darbo atvarkės. Ir posėdis nutraukiamas porai minučių, kad e, tie, kas išeidinėje, galėtų išeiti iš salės. Nes kitaip ne, negalėsime balsuoti. Taigi dviems minutėms posėdis e, laikinai nutraukiamas.